Kollege Verhofstadt, äh, beruhigen Sie sich, Ihr Mikrofon ist. Pone Verhofstadtai, nusiraminkite, Jūsų mikrofonas šiuo metu yra įjungtas, taigi patopykite energiją diskusijoms. Labas rytas, ministrė Bočkopai, tarybos atstovė. Noriu pasisveikinti su ponia Malmström. Su ja susitarėme, kad jai suteiksime žodį po to, kai pasisakys frakcijų pirmininkai. Todėl procedūra dabar bus tokia. Pirmiausiai suteiksiu žodį e, vidaus ir teisingumo ministrų tarybos pirmininkui ponui Botskopui. Prašau Jums žodis. E, gerbiami Europos parlamento nariai, pirmininkė, komisijos narė, noriu Jums padėkoti už galimybę aptarti šią svarbę temą.